Mes suprantame, kad yra reikalinga diskusija apie antisemitizmą, rasizmą ir neapykantą Europoje. Tačiau uh, iki šiol yra būtina kalbėti apie tai, kad antisemitizmas auga Europoje ir mano paties tėvynėje, Švedijoje. Be kita ko, mes pastebime, kad antisemitizmas labiausiai Švedijoje auga, lyginant su kitomis ES valstybėmis darimis. Uh, tai e, net, judai ne, žydai net nebedrįsta kipos dėvėti ar savo tradicinių rūbų. E, privalome dirbti antisemitizmo srityje žymiai aktyviau. Europos komisija turėtų imtis žymiai labiau matomų veiksmų. Aš nesuprantu, kodėl apie tai nėra kalbama Europos komisijos darbo programoje. Uh, Galbūt komisijos narė galėtų paaiškinti, kodėl taip nėra. Aš norėčiau išskirti tris konkrečius pasiūlymus, tris iniciatyvas, kurias Europos komisija turėtų iškelti. Visų pirma, didinkime finansavimą, kad šviestume jaunus žmonės apie holokaustą, holokaustą rasizmą ir nepykantą Europoje. Antras dalykas. Stenkime sustabdyti užsienio finansavimą skiriama ekstremalioms jėgoms visoms Europos Sąjungoje. Trečias dalykas pažabokime e, neapykantą kurstančioms grupuotėms keliauti Europoje ir skleisti savo žinias. Mes turime imtis kažką konkretaus, kad sustabdytume antisemitizmo ir rasizmo plitimą Europoje. Mes e, kitaip negalėsime jaustis gyventi saugiuose namuose. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pastaraisiais metais nerima kelia antisemitizmo praaiškų padažnėjimas pasaulyje ir Europoje. Mano valstybėje taip pat e, buvo vandalizmo apraiškų, kuomet buvo išniekinti namai, kuriuose gyvena holokaustą išgyvenę asmenys. Tai yra e, rasizmo apraiškos ir turi būti su jomis e, kovojama. Kai kurių dešiniųjų jėgų atstovai taip pat e, imasi tokių dalykų. Buvo taip pat e, kraštutinių dešiniųjų atstovų E, kurie yra e, atsisakę dalyvauti antisemitizmui e, skiriamose konferencijose ar kitose renginiuose. ES turi kovoti su antisemitizmo praiškomis. Mūsų darbo grupė šito klausimu yra labai svarbus dalykas, tačiau turime būtinai eiti toliau šitą linkmę. Labai ačiū. Pone Hakkarainen. Kiitos puheenjohtaja jottei totuus. Pana Zakarainen, dėkui pirmininkė, kad neužmirštume tiesos. E, pagal e, apklausas e, žydai teigia, kad smurtas ir neapykanta jų atžvilgių daugiausiai kyla iš musulmonų pusės. Savai mes suprantama, kažką turime daryti e, su antisemitizmu, bet e, pernelyg lengvai e, šiomis dienomis žmonės kaltinami rasizmu. Jeigu esate nacionalistas, dažnai išgirsti, kad esi rasistas. Ir kai jau nebelieka faktų, aišku, galima bet ką apkaltinti rasizmu ir tuo didžiuotis. Fariziejai taip pat elgėsi ir didžiavosi tuo, e, kuo jie buvo. Taigi pernelyg lengva užsipulinėti žmonės, kad jie nacionalistai. Ir kartais e, net ir teismai į tokius žaidimus yra įtraukiami ir e, baudžia žmonės, tarsi jie būtų rasistai, o iš tikrųjų, kada jie yra nacionalistai. Kolegos, sausio mėnesį, kai paminėjome Aušvico išvadavimą, A, tai buvo svarbus renginys, bet e, šie nusikaltimai toliau tęsiasi. Nuo to kenčia a, e, žydai, musulmonai, uigūrai ir a, e, kitos mažumos. Mes privalome kovoti su tokia diskriminacija ir tą kovą nereikėtų lyginti nereikėtų e, apibūdinti kaip e, diskriminacija prieš konkrečias grupės. Reikia kalbėti apie rasizmą apskritai. E, visiškai nesvarbu, kokia ta diskriminacija, ar dėl socialinės orientacijos, ar dėl religijos, visa tai turi būti suprantama kaip tas pats nusikaltimas. Neturite būti moterim, kad gintumėte moteris, ehm, ar krikščionimi, kad gintumėte krikščionis, ar homoseksualu, kad gintumėte homoseksualus. Turime kovoti su visa rasizmu ir diskriminacija. Ponas Vondra. Dėkui, ponė pirminkė. Ehm, aš manau, kad visas politinės kalbos ehm, nublanksta prieš uh, skaičius. Antisemizmas Europoje auga ir tai darosi vis didesnė problema. 60 tūkstančių e, žydų per dešimt metų išvažiavo iš Prancūzijos. Daug žydų svarsto apie tai, kad reikia išvykti iš Europos apskritai. E, E, per pastaruosius penkis metus tokių žmonių Vokietijoje padvigubėjo, Švedijoje 35 procentais išaugo, Prancūzijoje 44, Belgijoje 42 procentais. Na ir atvirkščiai, e, Vengrijoje, kuri dažnai užsipuldinėjama, yra vienintelė šalis, kurioje žydų galvojančių išvažiuoti skaičius sumažėjo, jo yra tik 10 procentų. Taigi reikia naujo antisemitizmo apibrėžimo, turime kovoti su Hezbollah, bet taip pat ir su Izraelio uh, užsienio politika. Gerbiamas Gerbiamą kolegę, ar sutinkate su atsakyti Melinosios kortelės klausimą? Ar sutinkate atsakyti Melinosios kortelės klausimą? Do you, do you accept the blue card? Ar sutinkate atsakyti Melinosios kortelės klausimą? Taip. Pone Polčiak, prašom. Tak já děkuji, že pan kolega přijal moji modrou kartu a že se třeba ten... Ačiū kolega, kad sutinkate atsakyti Melinosios kortelės klausimą. Gal galėsit geriau suprasti, ką tai reiškia. Klausiausi jūsų kalbos ir man atrodo, kad pasakėte tai, ką aš būčiau norėjęs pats pasakyti. Bet aš norėčiau taip pat prisiminti, kad rasizmas nėra tik tai antisemitizmas. Jūs paminėjote tik antisemitizmą. Dži, e, žydų neapykanta, bet egzistuoja ir kitokios rasizmo formos. Ar jūs manote, kad ir jos yra svarbios, tos kitos formos? Įmam za zásadní a důležité. Aišku, kad taip. Tačiau antisemitizmas, žinant šio žemynų istoriją, žinant, kas įvyko 20-ame amžiuje, mano nuomonė yra milžiniška problema. Ir aš dabar žvelgiu į skaičius ir visiškai tuo įsitikinu. Tai yra susijęs su mūsų migracijos politika. Mes e, neturėtume to slėpti. Ir politinės kalbos nublanksta e, lyginant su skaičiais. Mūsų Europos agentūra surinko tuos skaičius. 60 tūkstančių žydų išvažiavo. Pone Sikamo Omakopulų, pirmininkė per praėjusį dešimtmetį antisemitizmo šlikšti galva Europoje vėl pakilo. E, Deja, skaičiai tai tik patvirtina. Pagal 2019 m. Eurobarometro apklausą e, stebina tai, kaip antisemitizmas yra vertinamas Europoje. 90 procentų žydų mano, kad antisemitizmas augo, bet tik 36 procentai kitų europiečių su tuo sutinka. Europa negali leisti, kad antisemitizmo nuodai išplistų. Turime remti ir apsaugoti žydus. Uh, privalome aktyviai kovoti su antisemitizmo propaguotojais. Irano mm, mm, didžiausia uh, uh, iš e, palidovas Europoje, atstovas Europoje yra grupuotės, kurios kursto mitizmą Europoje. Ir Europos e, geriausi sąjungininkai, tokie kaip Junktinės Amerikos valstijos, Junktinė karalystė ir Kanada, e, remia Hezbollah. Ir e, toks dviveidiškumas turi būti baigtas. Europos Sąjunga turi Hezbollah įtraukti e, į ES teroristinių organizacijų sąrašą. Tik tada ES pagerins savo reputaciją kovoje su antisemitizmu ir galės jį iš esmės pasmerkti. Frau Silvija Spurek. Silvija Spurek. Thank you, Chair. Dėkuoju, pirmininkė. Kaip jau girdėjome, e, Eurobarometro apklausa rodo, kad e, iš antisemitiniai e, išpoliai ir smurtas ES plinta. Žmonės negali gyventi nesirūpindami dėl savo ir savo artimųjų saugumo. Bet ras, e, racizmą ir antisemitizmą daugelis politikų, žiniasklaidos ir mokslininkų vis dar neigia. Kai aš e, buvau žmogaus teisų e, darbuotoja Lenkijoje, girdėjome tokių paneigimų. 21 amžiuje vis daugiau ir daugiau žmonių ES galvoja, kad jie su kitais gali elgtis kitaip arba kažko nekesti dėl jų religijos, uh, odos spalvos ar kitų aspektų. Mes turime užkirsti kelią ir kovoti su šiais reiškiniais ir ginti žmogaus teisės. Dėkui. Pone, ar atsakytumėte į mėlynosios kortelės klausimą? Taip, tada prašom. Mam pytanie do e, mojej przedmówczyni. E, turiu klausimą kolegiai, e, kai Jūs buvote žmogaus teisų ombudsmenė, ar atsimenate, kai policija reagavo į antisemitinius incidentus. Man teko dirbti vidaus reikalų ministrų e, mūsų vyriausybėje ir policija visada reagavo ir kovojo su tokiais išpoliais. Niekada nepriėmėme e, tokių reiškinių, taigi nereikėtų klaidinti šio parlamento. Aš noriu pasakyti, kad e, suklydome, nes jūs jau kalbėjote, jūs neturite teisės į mėlynąją e, kortelę, bet to jūsų pasakymas nebuvo klausimas. E, prane, kalbėtojai, poniai, perleisiu atsakyti, jeigu jinu. Uh, Taip, norėčiau atsakyti į šį neklausimą. nepakanka, kad policija e, reaguotų, nepakankama, kad e, prokurorai užsimtų persekiojimu, o teismai teistų. Nes aš e, nemačiau tokio pasiryžimo ir nusistatymo, kokį būčiau norėjusi matyti, būdama ombudsmenė Lenkijoje. E, jaučiau, kad e, pasmerkimas turėtų eiti iš pačių aukščiausių vyriausybės ešelonų. Dabar žodis e, Jean-Paul Garau. Tema, kurią aptarėme gana dažnai per plenarinius posėdžius, yra labai sudėtinga tema. Tačiau dažnai mes ją žiūrime per didelę šališkumo prizmę. Tai e, E, yra tokia tema, kurią reikia nagrinėti, tačiau mes dažnai nutylime tokius dalykus kaip išpoliai prieš, prieš krikščionius, prieš krikščionių bažnyčią ir kartais bandoma nekelti tikrų klausimų. Tai yra, kokia yra pagrindinė priežastis visų tų e, išpolių prieš krikščionis ir prieš žydus, antisemitizmo ir antikrikščioniškumo tikrosios priežastys, todėl kad jūs sukelia labai daug kančių. Jūs kalbate apie neapykantą, tačiau vis dėlto jūs dažnai prašaunate pro šalį, sakydami, kad dėl to kalti populistai. Kalti yra tie, kurie nekenčia mūsų laisvių, mūsų kultūros, kurie nekenčia europiečių, tie, kurie nori mums įpiršti barbariškos visuomenės e, standartus. Ir mes turime visi kartu kovoti su islamizmu, radikalizmu ir fundamentalizmu, nes tai yra pagrindinės 21 amžiaus grėsmės. Helmut Galking, uh, suteikiamas žodis. Šiandien guten tak. Labadiena. Mane net stebina tai, ką aš ką tik girdėjau antisemitizmas yra vienas šlikščiausių žmogaus veiksmų, vienas iš liūdniausių mūsų istorijos puslapių. Ir čia mes kalbame apie tai, ką žmogus blogiausio gali nuveikti. Ir mes Europoje dabar kalbame apie naujovišką demokratiją. Antisemitizmo rykštė tačiau čia neišnyko, tik tai atsirado naujos antisemitizmo formos. Paaiškėja, kad antisemitizmo šaknis visuomenė yra labai gilios. Šiandienos diskusija tą labai aiškiai parodo. Populistai, dešiniųjų populistai pasinaudoja antisemitizmu, kartais net to neslėpdami, kartais gana tiesiogiai jie nukreipia neapykantą prieš vieną ar kitą asmenį, bandydami pakeisti visuomenės požiūrį į e, atskirus asmenys atviras visuomenės figūras. Mes turime pripažinti, kad antisemitizmas egzistuoja ir privalome su to kovoti. Tai yra mūsų prievalė, mes turime ištrinti e, tokias idėjas iš mūsų mentaliteto. Turime kovoti su antisemitizmu ir pripažinti, kad jis yra labai išplitęs. Dank. Ačiū. E, Nuno Melo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 E, Portugalijoje 30 tūkstančių žydų galėjome išgelbėti iš šios, šio barbariško reiškinio. Portugalija buvo neutrali ir ji uh, žydams išduodavo vizas tuo metu. Tokiu būdu daug diplomatų taip rado prieglopsti Tačiau yra ir tokių, kurie sumokėjo pačią brangiausią kainą, neteko savo gyvybių. Deja, vėliau daugelis gelbėjusių žydus patys turėjo žūti. žmogus buvęs e, Portugalijos diplomatu ir išgelbėjęs daug žydų, e, kartais įvertinimo susilaukia tik tai šiandien. Mes turime pripažinti, kad tokių herojų yra daug. Tie žmonės elgesi pagal savo sąžinę ir mes kaip krikščionys demokratai ir portugalai turime apie tai kalbėti. Thank you, Chair, for the floor. Ačiū pirmininkai už suteiktą žodį. Praėjo 75 metai po holokausto. Antisemitizmas, neapykanta, diskriminacija ir ksenofobija Europoje auga. Mano paties valstybėje, Lenkijoje, LGBTI e, yra e, neleidžiami į tam tikras zonas. Aš nesu žydas, aš nesu LGBTI atstovas, bet tai nereiškia, kad aš turiu tylėti. Neapykanta ar diskriminacija yra blogis, tai smogia žmonėms, tai smogia demokratijai, visuomenė, laisvė ir solidarumui. Taip pat aš manau, kas būtų, jeigu staiga e, būtų pasakyta, kad e, aš esu valstybės priešas. Ką tik buvo pasakyta, papasakota apie pono Turskį likimą. E, holokaustas neatsirado staiga, jis susiformavo palaipsniui, palengva. Mes žinome Europos istoriją puikiai ir turėtume niekuomet neleisti, kad ji pasikartotų. Europos parlamentas turi būti tvirtas ir labai tvirtai kovoti su neapykanta ir diskriminacija. Ačiū. Normally, yes. Thank you. Herr Nikolaus Fest. Dėkui. E, žodis Nikolas Fest. Pirmininkė, pagrindinė problema, kad parlamente girdime daug melo. Pone Rys kalba. Mm apie tai, kad Prancūzijoje yra žydami, e, žudomi žydai ir yra įvertinami e, visi vy, tų nusikaltimų vykdytojai kaip musulmonų imigrantai. Mes e, nekalbame apie tai, kad PDS būtų traukta į teroristinių organizacijų sąrašą. Tuo pat metu šis parlamentas pasisako už sienų atverimą, už migrantų paskirstimą ES, apie sutarčių pasirašymą, kad dar daugiau musulmonų atvažiuotų į ES. Trys ketvirtadariai Berlyne vykdomų išpolių yra įvykdomi musulmonų, antizionistų. O likusi e, taip pat e, žinome, kad antisemitizmas yra finansuojamas užsienio jėgų. 1,5 milijonų per dieną Hamas gauna kiekvieną dieną. Jeigu norime kovoti su antizemitizmu, pirmiausia, turime sustabdyti šios veiksmus. Ačiū. Turiu pasakyti kolega, kad e, yra terminų, kurių šioje salėje nereikėtų naudoti. Mes žinome, kad uh, jie yra drausti, draudžiami. Žodis dabar kolegai Dupont. E, Gerbama pirmininkė, kolegos, pirmoji diskusija apie antisemitizmą e, šioje salėje vyko jau labai seniai. Šiandienos diskusiją mes e, svarstome kitaip negu prieš dvi savaitės vykusiame holokausto paminėjime. Ir e, dabar matome, kad dėmesys yra sutelkiamas į antisemitizmą ir labai svarbu pripažinti, kad jis egzistuoja ir kad jis taiga neišnyks, kad mes privalome su ta tendencija kovoti. Neapykanta, neapykantos nusikaltimų mastai tik didėja. Ir labai svarbu ne tik pripažinti, kad jie egzistuoja, dar svarbiau yra tai, kad reikia kovoti E, aiškiomis priemonėmis. Ka, kaip tą padaryti? Labai daug veiksmų e, ar nusikalstamų veiksmų nėra net kategorizuojami kaip antisemitiniai ar rasistiniai. E, yra tiesiog sakoma, kad tai yra eiliniai nusikaltimai. Mes turėtume rimčiau vertinti tas problemas nukentėjusiųjų atvejus, reikėtų išnagrinėti labai aiškiai ir internetinėje erdvėje taip pat. Juknia Vičiainė Ačiū toliau kolegė Juknevičinė. Antisemitizmas yra sunkios visuomeninės lygos diagnozė. Tačiau, norint surasti tinkamą gydimą, reikia žinoti lygos priežastis, o jos yra vidinės ir išorinės. Vidinės yra aiškios, tai lyg mutuojantys virusai. Vis E, aktyvėjantys nešvarioje neapykantos ir pikto nacionalizmo terpėje. Turime tai rauti su šaknimis. Viena iš išorės priežasčių nebuvo paminėta. Aš kalbu apie Kremliaus politikos dviveidišką e, dviveidiškumą, kovojant su Europa. Iš vienos pusės jie puola kai kurios Europos šalis dėl antisemitizmo, o antra vertus maitina nacionalistinės partijose es. Putino siūlymas e, nuolatiniams saugumo tarybos narėms svarstyti antisemitizmo grėsmės jungtinėse tautose yra klastingas ir netikras, nes pačioje Rusijoje atgavinamas totalitarinis stalinizmas, kuris remiasi neapykanta. Kovą su antisemitizmu turime matyti kovos su visais totalitariniais režimais kontekste. Frau Šoidrova Michala. Kolegė Michaela Šoidrova. Kolegos, vyksta ši diskusija, nes e, matome, kad auga neapykanta ir antisemitizmas ir e, neapykantos pareiškimai. Mes e, puikiai žinome, kad šitie dalykai gali būti eksploatuojami politiniais tikslais įvairių diktatūrų, kaip ir praeitįje. Didžioji dalis e, Europos žydų dabar yra sunerime dėl antisemitizmo e, apraiškų. Kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, Lenkijoje e, yra jaučiama labai, labai smarkiai. Kaip galime pasipriešinti neapykantos skleidimui ir antisemitizmui? turime akcentuoti žmogiškąjį orumą. Labai svarbu taip pat informuoti apie istorijos pamokas. Reikia sustiprinti e, tokias švietimo priemonės kaip e, etikos dėstymą. Komisijos vicepirmininkė kalbėjo apie tai, kad e, turime netoleruoti tokių išpolių kaip antisemitizmas ir e, turime veiksmingai kovoti su neapykantos skleidimu. Adamovič. Magdalena Adamovič. Šiandieną jau e, keletą kartų buvo paminėta, ką yra pasakęs e, Marijan Turski, Aušvico baisybės išgyvenęs e, žmogus. Jis sakė, kad Aušvicas iš dangaus nenukrito, viskas prasidėjo nuo e, e, palaipsnės atskirties, susvetimėjimo, kol galiausiai privedė prie naikinimo. Deja, tai, ką jis sakė, yra labai aktualu tylus e, susitaikymas visada veda prie tragedijos. Todėl visi turime jaustis atsakingi, ne tik tie, kurie skleidžia neapykantą. E, ne tik jie turi atsikvošėti, bet ir mes tiesiog nebegalime stovėti nuo šalyje. Turime ryštingai veikti. Jeigu nieko nedarysime, Jeigu visą tai laikysime normaliu e, elgesiu, e, tai prie to prisidėsime. 11 e, Dievo įsakymas iš tiesų turi būti nebūk abejingas. Kaip parlamento nariai negalime užmerkti akių, kai paminamos teisės. Neleiskime neapykantai sklisti. Dabar žodis ponui Vandalin ir aš noriu e, padėkoti jam už jo iniciatyvą šiandien e, antisemit, kovos su antisemitizmu srityje. Pone pirminkė, praėjus 75 metams po Aušvico e, Europos žydai vis dar jaučia neapykantą. Nuo 1984 e, metų girdime apie visą virtinę išpolių prieš žydus. 219 Anglijoje buvo apie 80 tokių išpolių. Ir dėje, ponė pirminkė, yra ir daugiau tokių incidentų, apie kuriuos galėtume kalbėti, buvo paminėtas išpolis prieš sinagogą Halėje. E, septyni leiboristai atsistatydino e, dėl e, to, kokios pozicijos leiboristų partijoje laikėsi jos vadovas Korbinas. Mes girdėjome apie asmenys, kurie buvo savo būte e, nužudyti Paryžiuje, buvo išniekintos e, e, žydų kapinės. Taigi pasirašykite peticiją, kurią mes skelbėme tinklapyje antisemitizmas.eu. Ponas Hidvėgi. Dėkuoju, pirmininkė, e, kalbame labai aktualią ir svarbę temą. Labai aiškiai ir tiesiai turime pasakyti, kad vienintelis galimas požiūris į antisemitizmą po antrojo pasaulinio karo yra nulinė tolerancija. Vengrijoje ir visuomenė, ir politikai visiškai sutarė šiuo klausimu. E, žydų bendruomenės nariai gyvena saugiai, jie gali išpažinti savo religiją. Mes didžiuojamės tuo, kad e, žydų kultūra klesti ir išgyvena renesansą. Žydų šeimos yra saugios ir ramiai gyvena savo gyvenimą. Deja, Europoje kyla antisemitizmo išpolių skaičius. E, ir šiame kontekste e, turime galvoti apie tai, kaip radikalus musulmoniškasis antisemitizmas prisideda prie tokių išpolių. E, ir e, tai yra dar vienas argumentas e, pagrindžiantis e, mūsų raginimą kovoti su e, islamo migrantais. Pone pirmininkė, mes turime imtis rimtų priemonių prieš neapykantą diskriminaciją, rasizmą, kuris plinta Europoje. Ypač žydų atžvilgių. Švedijos žydai susiduria ypatingai didelį spaudimu. Mes jaučiame įtaką iš visų pusių. E, dešinieji ekstremistai, islamistai e, tiesiog e, nekenčia Izraelio valstybės ir tai atsispindi mūsų valstybėje. Kai mes einam balsuoti, uh, E, kartais žydai net nedrįsta prie mūsų prisijungti, nes jie bijo e, e, diskriminacijos. Mokyklose tokių atviro pastebėta Malmėje, Göteborge tokių faktų yra fiksuota, tačiau nesimama deramų priemonių. Švedijos vyriausybė nesima jokių priemonių. ES turi reaguoti, kad žydai Europoje būtų apsaugoti. Uh, E, mokyklose jaunimas turi būti šviečiamas, turi būti priimtos ES lygio taisyklės, kad būtų už, nutrauktas finansavimas ekstremalioms grupuotėms. Švedijos vyriausybė ir kaip kitos valstybių narių vyriausybės taip pat turi imtis griežtesnių priemonių. Of... Toliau perinams prie spontaniškų pasisakymų. Ponas Ademov, mėly kolegos, mes. Uh, smerkėme antisemitizmą ir rasizmą dėl e, tautybės, e, etninės kilmės, religinės, religijos. Aišku, ši diskusija yra suprantama, nes tokių dalykų čia toleruoti negalime, tačiau reikėtų labai didžiai patiems į save pasižiūrėti ir paklausti. Ar galime priversti rinkėjus elgtis civilizuotai? Ar mes patys rodome gerą pavyzdį? Bruselėje, kai buvo sušaukta e, skubi sesija, e, Graikijos kolega suplėšė Turkijos vėliavą plenarnių posėdžių salėje. Turkija yra demokratijos šventovė. Atsiprašau, Europos parlamentas yra demokratijos šventovė, ar mes galime taip elgtis? Ar mes, Europos parlamento nariai, turime teisę taip elgtis su nacionaliniais simboliais? Ne tik apie Turkiją aš kalbu, apie bet kurią valstybę. Kolegos, prieš pradėdami prašyti uh, rinkėjų ir e, piliečių e, nebūti antisemitizmais ir nekurstyti neapykaitos, parodykime civilizuoto europietiško elgesio pavyzdį patys. Ačiū. Dabar periname prie realių uh, spontaniškų pasisakymų. Pirmiausia, ponas Hetman. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Netaip seniai paminėjome e, Aušvico koncentracijos stovyklos e, išlaisvinimo metinės. Galvojame, kad antras pasaulinis karas e, bus labai svarbi pamoka visiems. Deja, 21 amžiaus e, pradžioje, negalime pasakyti, kad jau išsigydėme nuo antisemitizmo, rasizmo ir ksenofobijos. E, reiškinių, kurie privedė e, prie Aušvico beveik prieš šimtmetį. Ir būtent todėl žmogaus teisų apsauga, tame tarpe užtikrinant toleranciją visuomenėje, yra mūsų prievolė. Čia mes turime nenuilstamai dirbti, kovodami su visais rasizmo ir ksenofobijos pasireiškimais mūsų visuomenėje. Dėkui. Hvala lepa za besedo Eh, antisemitizam, rasizam in sovraštvo. Dėkoju. Antisemitizmas, rasizmas, neapykanta kyla dėl tragiškų Europos ir pasaulio istorijos įvykių. Būtent matydami šitos eh, ženklus mes eh, galime spręsti apie šio laikines šių blogybių formas. Kartais autoritariniai lyderiai bando manipuliuoti minę. Stereotipai ir ir kitos e, e, negerovės kenkia normaliam visuomenės gyvenimui. Aš e, tikiuosi, kad e, radikalių e, dešiniųjų judėjimai, kurie skleidžia netoleranciją, bus suvaldyti. Mes turime pasakyti prieš bet kokią neapykantą ar diskriminavimą. Ponas Kučiuk. Ponas ir ponai, gerbiami kolegos, pasisakau, nes bet koks antisemitizmo, rasizmo ar neapykantos pasireiškimas e, nėra vien tik tai mažumos reiškinys. Tai yra europinė problema. Štai pateiksiu e, pavyzdį iš savo šalies. Bulgarijos. Valeris Semionov, ekstremalus nacionalistas, buvo išrinktas parlamento pirmininku remiant Bulgarijos socialistų partijai. Tai asmuo, kuris e, stengiasi e, nuo Bulgarijos ir Turkijos sienos e, nustumti žmonės, kurie atvyko aplankyti savo giminių. Netilėkime, nes blogis e, gali mus aplankyti bet kurią dieną. Išlaikykime savo orumą ir visų piliečių orumą. Kolegė Herzberger. Mikro, please. Mikrofoną prašom įsijungti. Antisemitizmas ir smurtas Europoje vis labiau plinta diskusijose, posėdžiuose, gatvėje, kasdienybėje matome vis daugiau piktesnių ir agresyvių žmonių. Įžeidinėjimai e, tampa dažnesni, tačiau juristiškai žiūrint e, nieko negalime padaryti ir viskas baigėsi tik tai diskusijos. E, matome, kad Europoje dabar susiformavo tinkama dirba e, tam tikrų grupuočių nužmoginimui. E, visuomenė susiskaldo, atskiriami e, juodaodžiai, žydai, sinti grupuotės ir rasizmas bei smurtas jų atžvilgių tik tai didėja. Po Halės išpolių praeisiais metais antrą kartą šiemet matėme, kaip buvo nužudytas, e, buvo užsipultas, atsiprašau, e, Turingijoje afrikietis parlamento narys, vietos parlamento narys. Taip pat E, matėme, kaip centro partijos narys e, bandė patekti į vyriausybę remiant ekstremalių populistų partijai. Praėjusiu savaitgali e, paplito nacionalistiniai įžeidinėjimai visoje valstybėje bandymai sustabdyti e, tokius protestus e, yra visiškai nepaisomi. Juodaodžiai žmonės ypač susiduria su didelė diskriminacija ir neapykanta. Ekstremizmas vis labiau ir labiau stiprėja, todėl svarbu jam priešintis ir artėjau prie savo pasisakymo pabaigos, pabrėždamas, kad svarbu, jog visi mes kalbėtume garsiai ir kalbėtume apie pagarbos ir solidarumo kultūros uh, išplėtimą. Mes turime labai aiškiai pasakyti prieš rasizmą ir žmogaus orumas turi būti visako dėmesio centre. To. Kolega Le Breton. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Antisemitizmas dabar kyla Europoje, pavyzdžiui, Prancūzijoje. 19 metų duomenys vidaus reikalų ministerijos rodo, jog 70 4 procentais padidėjo antisemitinių išpolių ir 34 tūkstančiai žydų gyvenančių Prancūzijoje jauč, nesijaučia saugiai. Turime kovoti e, su šiomis blogybėmis. Yra trys antisemitizmo priežastis. Yra kraštutinių dešiniųjų antisemitizmas. Jis yra pats seniausias, tačiau vis dar yra. Taip pat yra kraštutinių kairiųjų antisemitizmas, tai yra antisionistinės ideologijos apraiška. Taip pat yra islamistinis antisemitizmas, kuris vakarų valstybėse atsirado dėl nekontroliuojamos imigracijos. Ir man atrodo, kad pastarasis yra pats pavojingiausias iš visų trijų Mes į jį nepakankamai greit reaguojame, šiandien turime e, griežtai kovoti su šitą apraišką nieko nelaukdami. Rūža Tomašič. Gospodine predsjedavajući, rast antisemitizma. Dėkui, ponė pirmininkė. Antisemitizmo plitimas ir nesaugumo jausmo plitimas tarp Europos žydų reiškia, kad modernioji Europa pralaimi šią kovą. E, dauguma e, žydų bendruomenių e, narių pradeda galvoti apie emigraciją. Deja, tai ne vienintelė apraiška. Kai kurios bendruomenės Europoje jaučiasi lygesnės už kitus ben... tuo metu, kada e, silpnesnėms bendruomenėms teikiama įvairiausia e, parama, e, labiau pasiturinčiai žydų bendruomeniai tokios paramos stokojama. Mes turime veikti, kol dar yra tam laiko. Kolegos, mes Europoje turime jau senas kovos su rasizmu tradicijas Istorinė atmintis e, išlieka labai gyva ir todėl kova su e, antisemitizmu e, nuolat vyksta. Mes privalome kategoriškai neikti bet kokius bandymus atgaivinti antisemitizmą. Bet tai neturėtų trukdyti mums kritikuoti Izraelio politiką Palestinos atžvilgių. Mes greičiau turėtume prieštarauti Izraelio, Izraelio politikai. Tai, kad ES taikstosi ir kad Trumpo administracija elgesi pažeisdama tarptautinę teisę e, ir negerbė žmogaus teisų, yra nepriimtina. Nepainiokime agresorių ir aukų, agresijos aukų. Palestino žmonės patys kenčia nuo e, neveiksmingumo. Ačiū. Aš nekalbėsiu apie tai, kad reikia sukurti e, teisinę bazę kovai su antistemizmu. Žinoma, reikia tvirtos strategijos ir politikos kovai su tokiamis tendencijomis. Tačiau supraskime, kad visos valstybės narės privalo tą daryti ir labai greitai. Ir turi, tokia politika turi būti gyvendinama praktiškai miestuose ir kaimuose. Kitaip E, bus taip, kaip Rumunijos bitrau, kur du azijiečiai vyrėjai buvo priversti pakeisti darbą, kad vietos bendruomenė nepyktų, nes jiems neįtiko du užsieniečiai e, darbuotojai. Tai buvo akivaizdus diskriminavimo atvejis ir administracija vietos valdžia nesėmė jokios, e, jokių priemonių. Ir tie du vyrėjai buvo priversti dirbti darbą, kuris netitinka jų kompetencijos, jų kvalifikacijos. Mes gyvename 2020 metais, mes nebegyvename viduramžiais, neleiskime grįžti į praeitį. Ačiū. Na ir dabar pereiname vėl prie komisijos vicepirmininkės Jūrovos. Pane pirmininkė, e, gerbėmiai nariai, aš e, esu dėkinga už Europos parlamento paramą e, svarstant šį klausimą. Noriu sureaguoti į keletą pastabų. Iš tikrųjų, citavote pagrindinių teisų agentūros ir euro barometro apklausas. Skaičiai kelia didelį nerimą kai e, klausimą e, žydų gyvenančių ES apie e, labiausią jų rūpestį, jų atsakymas yra saugumas. Kiti ES piliečiai mini sveikatą, darbo vietas. Ir taip toliau. Ir kelia didelį nerimą, kad žydų žydų tautybės žmonės jaučia tokį nerimą ir netgi planuoja išvykti iš Europos. E, žydų išvykimas iš Europos niekada nebuvo geras ženklas ir ne to mes e, norime. E, man regės ponė Rys, kurios jau dabar salėje nebėra, klausė, ar mes darome pakankamai. Deja, turiu pasakyti, ne, kol kas pakankamai uh, nedarome ir turime prievalę e, daryti daug daugiau. Komisija daug dirbo, e, siekdama pasiekti apčiuopiamų rezultatų, kovojant e, su antisemitizmu. Nusprendėme paskatinti antisemitizmo apibriešties perėmimą tarptautinės apibriešties perėmimą. E, kovojame su antisemitizmo šaltiniais, e, jie buvo paminėti kraštutiniai dešinieji, kraštutiniai kairieji, e, islamizmas ir taip pat samokslo teorijos. Todėl mes raginame vidaus reikalų ministrus valstybėse narėse priimti atitinkamus sprendimus, e, kurti antisemitizmo strategijas e, valstybėse narėse, numatyti labai konkrečius planus e, saugumo ir švietimo srityse ypatingai. Tos strategijos dabar yra formuluojamos ir e, pirmininkaujant Vokietijai mes jas išanalizuosime ir apsispręsime, kaip e, tęsti darbą toliau. Norime matyti konkrečias priemonės, kurios paremtos finansavimu. Saugumo srityje e, tikrai negerai, kad žydų bendruomenėms tenka pačioms finansuoti savo uh, saugumo užtikrinimą, sinagogų apsaugą. E, Valstybės narės turi numatyti e, savo strategijas e, draugės su finansavimu ir reikia taip pat ir europinio finansavimo, tame tarpe ir švietimui šioje srityje. Prieš dvi savaitės ir aš buvau Aušvice, kada buvo minimas 75-metis tos koncentracijos stovyklos išvadavimo, klausiausi, ką sakė išgyvenę žmonės. E, labai greitai mes autentiškų paliudijimų jau nebegalėsime išgirsti, todėl e, turėsime patys aiškinti naujoms kartoms, kas yra holokaustas. Mes e, vis kalbame apie holokausto rezultatus. E, minime skaičius, bet nepakankamai daug kalbame apie holokausto e, šaltinius, kaip viskas prasidėjo. Ir būtent e, Marijan Turskė apie tai kalbėjo Aušvice Birkenau tame renginyje. Jis nekalbėjo apie praeitį, jis kalbėjo apie dabartį, kaip tai viskas gali atsitikti vėl. Jis pradėjo apie tą e, palaipsnį e, procesą. Jis kalbėjo apie mūsų abejingumą ir pasisakė prieš abejingumą. Na ir paskutinė pastaba e, apie mm, neapykantos deklaracijas internete. Mes kreipėmės į e, to sektoriaus atstovus, į platformas, riboti tokias apraiškas, e, todėl aš raginu e, tiesiesagos institucijas valstybėse narėse tinkamai tirti tokius atvejus, kad e, galima būtų pademonstruoti, kad negalima remtis vien tik tai įsivaizdavimu, kad tai, kas vyksta internete, nepaklūsta teisėjai. Taigi e, tos platformos turi veikti aktyviau, tačiau jos mums sako e, dažniau ir dažniau, kad 21-ame amžiuje nusikaltimai nebepripažįsta sienų ir kad tai, kas vyksta internete, nepaiso valstybių sienų. Todėl aš noriu praginti e, jūs visus dar kartą panalizuoti įrodymų reglamentavimą. Komisija tai daro ir jeigu mums pavyks dėl to susitarti, tai padės mums tinkamiau kovoti su šiais nusikaltimais. Dėkoju. Ačiū, gerbiamą vicepirmininkę. Dabar suteiksiu žodį e, tarybai pirmininkaujančios valstybės ministrai, e, poniai Brunėč Nikolinai. Ačiū, gerbiami parlamento nariai. Noriu Jūs patikinti dar kartą, kad pirmininkaujantį valstybę ir tarybą bendrai atmeta bet kokį antisemitizmą, rasizmą ir neapykantą, kad ir kokiu pavydalu jis būtų demonstruojamas. Yra sukurta teisinė bazė, kuri turi būti praktiškai gyvendinta. Ja reikia taip pat paremti papildomoms konkrečiomis priemonėmis, kad užkirstume kelią netolerancijai, pavyzdžiui, per švietimą, per viešasias diskusijas. Taryba ir toliau šią problemą atidžiai stebės ir aš galiu Jūs patikinti, kad mes ypatingai didelį dėmesį skirsime šiandien diskusijų išsakytoms nuomonėms. Ačiū. Ich möchte mich bei Ihnen allen für diese Aš e, dėkoju visiems už dalyvavimą šioje diskusijoje. Širdingai dėkoju visiems pasisakiusiems. Diskusija baigiama ir pereiname e, e, prie, pozi, prie priimsime tokią poziciją, kad yra priimti sprendimai dėl komitetų e, narių pasikeitimų. Žinau, kad jie bus paskelbti, netrukus bus išspausdinti ir kai jie bus paskelbti, jie pradės įgalioti. Periname prie tarybos ir komisijos pareiškimo dėl grėsmės teisės e, viršenybės principų Lenkijoje. sowohl als auch die Anmeldungen für das Catch DI brauche ich nicht zu wissen. Dėl spontaniškų pasisakymų iš vietos jų tikriausiai nebūtina kartoti, o dabar iš karto suteiksiu žodį tarybos atstovui, ponui Brunek. Gerbėmiai nariai, dar kartą tikriausiai verta priminti, kad teisės viršinybė, teisinė valstybė yra pagrindinis principas, kuris garantuoja, kad bus tinkamai apsaugotos mūsų vertybės ir jų bus laikomasi pamatinės teisės negalima interpretuoti atskirai nuo kitų taisyklių, nes taisyklės yra tarpusavyje susijusios ir vienos negali būti gyvendinamos be kitų. Valstybės narės ir Europos komisija stengiasi užtikrinti, kad būtų stiprinama teisinė viršinybė, teisinė valstybė. E, teismų sistemos nepriklausomumas yra svarbiausias kertinis akmuo, užtikrinant teisės viršinybę, užtikrinant, kad naujoji teisinė tvarka <clears throat> bus e, tvarkinga. Kalbant apie septintąjį straipsnį, kurį aktyvavo komisija 17 e, metų spalio mėnesį, įvyko birželį E, rugsėjį ir e, spalį trys klausimai. Taryba nuolatos gauna informaciją apie padėtį Lenkijoje, svarsto šios klausimus bendrųjų reikalų taryboje. 2019 m. vasarį, e, balandį ir keletą kitų kartų svarstė pagal darbo tvarkę. Tuo pačiu metu mes labai tikimės, kad tolesnis dialogas tarp komisijos ir Lenkijos politinių lygių duos e, rezultatų. Ačiū už dėmesį. Ačiū. Toliau Europos komisijos pirmininko pavaduotoja Jūrova. Ačiū. Jūs prisimenate, kad Dar sausio 15 dieną mes jums pateikėme naujausios informacijos apie teisės viršenybę ir teisinę valstybę Lenkijoje. Komisija nuo to laiko susisiekė su Lenkijos teisingumo ministru sausio 24 dieną. Aš pati lankiausi Varšuvoje sausio 28 dieną. Savo apsilankimo metu susitikau su teisingumo ministru, Seimo maršalka, e, pirmininku konstitucinio teismo pirmininku ir taip pat ombudsmenu. Labai įdėmiai klausiausi Lenkijos vyriausybės argumentų ir paaiškinau jiems, kokia yra komisijos pozicija o komisija yra pasirengusi tolesniam atviram dialogui, kad būtų išspręsti ginčytini klausimai. Kita vertus, komisija visada vykdi savo kaip sutarčių sergėtojos funkciją ir naudosis pažeidimo procedūros aktyvavimu, kai kyla problemos dėl suderinamumo su ES teise. Lygiai taip pat yra taikomas toliau septintasis straipsnis, nes situacija rodo, kad yra sistemiškai pažydinėjami teisinės viršenybės principai. Mes esame jūs konkrečiai informavę apie naująjį statymo projektą, reglamentuojantį teismų e, veikimą ir veiklą. Ir mes sakėme, kad būtina užtikrinti teismų nepriklausomumą, kuri šiuo metu kelia komisijai susirūpinimą. Dėl tos priežasties Lenkijos e, valdžios atstovams aš išsiunčiau dar 19 e, metų gruodžio dieną laišką, kuriame nurodžiau, kad reikalinga imtis prevencinių priemonių, kurios pamintų teisinę viršinybę, kurios užtikrintų LGBT teisės. Taip pat pakviečiau teisinės institucijas nesimti tolesnių veiksmų, uh, E, neįvykdžius iš ankstinių konsultacijų. Sausio 16 dieną Venecijos komisija paskelbė savo skubos tvarką nuomonę dėl tokios reformos ir rekomendavo jos nevykdyti. Sausio 24 dieną vis tik tai naują įstatymą Lenkijos Seimas patvirtino ir jisai buvo pasirašytas Lenkijos prezidento. Pats įstatymas kelia visą eilę klausimų dėl teisės teisinės viršenybės principo taikymo. Kaip pastebėjo komisija, yra nerimaujama, kad šiuo įstatymu toliau bus menkinama teismų nepriklausomybė Lenkijoje, kad bus um, kad išliks netitikimai su ES teise. Galiu patikinti, kad komisija yra pasiryžusi toliau saugoti teisinės viršinybės principą ir imtis atitinkamų priemonių, jeigu jis pažeidžiamas. Tuo pačiu metu įvyko keletas kitų dalykų. Sausio 15 dieną aukščiausiasis teismas paskelbė savo sprendimą dėl Europos teisingumo teismo sprendimo dėl <clears throat> Um, e, disciplinarinės grupės veiklos Lenkijoje. Ir sprendime pasakyta, kad e, drausminis um, tvarkos rūmai nėra teisiškai teisėta priemonė. Be to, sausio 23 rezoliucijoje aukščiausiasis teismas priėmė sprendimą, kad naujo nacional, naujosios nacionalinės tarybos vardu paskirti teisėjai negali būti nušalinami. Ir rezoliucija paskelbė, kad e, drausminės, e, drausminės e, grupės sprendimai negalioja. Nebejotinai, kad kyla konstitucingumo klausimas susijęs su teismų nepriklausomybė. Ir būtent aukščiausiasis teismas ir išplėtojo teismų nepriklausomumo principą po to, kai Europos Teisingumo teismas priėmė savo sprendimą. Jau šių metų sausio mėnesį Konstitucinis teismas priėmė E, nutarti dėl to, kiek turi būti taikomi priimti, priimtos rezoliucijos. Kalbant apie drausminimo priemonės, tai jūs prisiminate, kad sausio 14 dieną komisija e, ketino kreiptis į Lenkijos vyriausybę, kad būtų sustabdyta drausmės rūmų veikla. Be to, tie rūmai ir toliau veikia. Baigdama Turiu pasakyti apgailę staudama, kad naujausi įvykiai rodo, jog situacija tikrai labai rimta. Jos rimtumą atspindi ir Europos tarybos parlamentinės asamblėjos nesenas nutarimas tirti, kaip veikia demokratinės institucijos Lenkijoje ir kaip yra gerbiamas teisinės viršenybės principas. Noriu pakartoti, kad komisija yra pasirengusi tolesniam dialogui su Lenkijos valdžia, kad būtų įspręsti ginčytini klausimai. Kai lankiausi Lenkijoje, Lenkijos institucijų atstovai išreiškė